protokolas e, bus pateiktas parlamentui kitos sesijos pradžioje tvirtinti. Jei niekas neprieštarauja, tai e, šio posėdžio metu e, patvirtintos rezoliucijos bus laikomas patvirtintomis.